pateikti šeši pasiūlymai dėl e, rezoliucijos. E, diskusijos šitama baigiamos, pereisime prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl rezoliucijos projekto, dėl padėties Centrinėje Afrikos Respublikoje. Keturios rezoliucijos pateiktos, pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už? prieš. Atmesta. Rezoliucija visa, kas už, prieš, susilaikę, priimta. Pereiname prie organų paėmimo persodinimo Kinijos rezoliucijos. Penkios frakcijos pateikė. Pirmiausia, trečias straipsnis, pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaikę priimta antroji dalis už. Prieš Susilaikė. Priimta. Šeštas straipsnis antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. F konstatuojamoji dalis, pirmas pakeitimas, kas už? prieš susilaikę atmesta. Balsuosime dėl visos rezoliucijos su pakeitimais, kas už prieš susilaikę priimta. Paskutinė rezoliucija dėl padėties Šrilankoje. Čia taip pat pateiktas bendras penkių frakcijų rezoliucijos projektas. Pirmas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devintas straipsnis, dviemis dalimis balsuosime, abi, abiems vardinis balsavimas. Vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Trečias pakeitimas, kas už? Prieš. Nelabai suprantu, balsuosime elektroniniu būdu dėl trečiojo pakeitimo, elektroninis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Balsasime dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Vardinis balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta. Šio posėdžio protokolas e, bus pateiktas parlamentui kitos sesijos pradžioje tvirtinti. Jei niekas neprieštarauja, tai e, šio posėdžio metu e, patvirtintos rezoliucijos bus laikomas patvirtintomis. Ponios ir ponai, nors metai buvo ilgi,